Šitas prašymas yra pateiktas teisės komitetui. Lara Komi paprašė apginti jos parlamentinį imunitetą. Ta, ta pati padarė ir Gabrielė Arbertini. Pagal šeštos straipsnio trečiųjų punktą šitie prašymą yra perduoti teisės komitetui. Europos liaudės partija žaliųjų